Muito bom dia, caros colegas. Está aberta a sessão. Labas rytas, kolegos. Pradedame posėdį ir šį ryt pradėsime nuo pirmojo darbo atvarkės klausimo. Tai yra Europos komisijos deklaracija dėl pasirengimo klimato politikos veiksmų aukščiausiojo lygio susitikimui kur taip pat bus aptariami ir tvaraus vystimosi tikslai. Susitikimas įvyks New York'e. Taigi, pirmiausia, pradžiai suteiksiu žodį komisijos nariui, su kuriuo norėčiau pirmiausia pasisveikinti ir padėkoti už tai, kad atvyko čia pas mus į plenarinių posėdžių salę. Taigi žodis komisijos nariui Migeliui Arijas Kanieti. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Šiandieną ruošiamės būsimai klimato politikos veiksmų aukščiausio lygio susitikimui, kur bus aptariami ir tvaraus vystimosi tikslai. Kalbant apie šį susitikimą, rugsėjo 11 dieną Europos komisija pasiūlė komunikatą Europos, e, Europos parlamentui ir tarybai ruošiantis šiam viršūnių susitikimui, kad mes galėtumėme parengti savo bendrą poziciją šioje srityje ir kad galėtumėme toliau siekti aukštesnių tikslų klimato kaitos srityje. Viršūnių susitikimo dalyviai, skaitant ir pona Tuską, pabandys e, sukoordinuoti mūsų politiką Europoje šioje srityje. Mes siekiame vienybės, aukštų siekių, ryšto šioje srityje. Ir taip pat mes matome, kad pavienės valstybės narės negalės vieno susitvarkyti su šiuo iššūkiu. ES pozicija viršūnių sutikime bus pagrįsta keliais dalykais. Pirmiausia, pažanga, kuri buvo pasirengta ruošiantis mūsų, formuojant mūsų aukštų užmojų strategiją. Toliau mes kalbėsime apie nacionalinius indėlius ir taip pat sieksime, ko galima mažesnių CO2 emisijų kiekių, taip pat planuosime stebėsenos programą, kad galėtume vertinti pasiektą pažangą ir žiūrėti, kiek užsi, pasiekėme užsibrieštų tikslų. Praeitų metų birželio mėnesį daug lyderių pritarė komisijos pasiūlymui iki 50 metų ES padaryti neutralią CO2 prasme. Tai reiškia pokyčius mūsų ekonomikoje ir visuomenėje, tai yra neįlinė pažanga, turint omenyje, kad iššūkis yra milžiniškas. ES siekia nuo 90-mečio labai ambicingų tikslų klimato kaitos rytyje ir toliau tą darysime. 22 procentais nuo 92 iki 2017 metų buvo sumažintos CO2 emisijos, kai mūsų BVP augo 52 procentais. Taigi visapusiškas mūsų uh, 30 met, 30 metams skirtų teisės aktų įgyvendinimas, kam pritarė ir taryba, ir parlamentas, dar 23 procentais nuo 2018 metų iki 2023 metų leis sumažinti CO2 emisijas dvigubai greičiau. 2050 metų tikslų patvirtinimas kartu su valdysenos mechanizmu leis mums ir toliau siekti tikslų greitai, tačiau taip pat palaipsniui užtikrinti visą, visapusišką neutralumą klimato prasme. 30 metų priemonės leis ES sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 45 procentais lyginant su 10-mečio lygiais. Tai yra ES tikslas ir tam labai reikalingi nacionaliniai įsipareigojimai 40 procentų sumažinti emisijas iki 30 metų. 30 metų tikslų pasiekimas e, susijęs ir su tolesniais mūsų veiksmais. Po 30 metų mes norime įsitikinti, kad einame tinkamą kryptimį iki 50 metų. Tuo pat metu ES jau dabar naudoja biudžeto lėšas tam, kad investicijos būtų suderintos ir aktyviai prisidėtų prie klimato kaitos tikslų 20 procentų dabartinėme ES biudžete lėšų skiriama būtent klimato kaitos su klimato kaitos tikslai suderintoms investicijoms, siekiant sumažinti CO2 emisijas. 21-27 metų daugiametės finansinė, finansinės programos projektas yra aptarinėjamas dabar ir komisija siūlo 25 procentus viso biudžeto arba 320 milijardų eurų konkrečiai skirti klimato kaitos veiksmams, derinant juos su mūsų tikslai šioje srityje. Perimas prie netaršios ekonomikos, aišku, yra didžiulis investicinis iššūkis ir mes jau per ateinančius metus turime jį bandyti atremti. Investicijos į e, švarę energiją, švarų mobilumą, siekiant mums užsitikrinti švarę ekonomiką ir sumažinti CO2 emisijas. Mes aišku suprantame, kad šių investicijų mastai tikrai nėra parankus, nėra suderinti vien tik tai su viešųjų finansų sektoriumi reikalingos privačiosios investicijos ir ES jau dabar yra numačiusi sąlygas ir paskatas investuotojams investuoti į tokius projektus, kurie suderinti su klimato kaitos tikslais, pavyzdžiui, ES veiksmų planas dėl finansinio tvaraus augimo ir atitinkamas teisėkuros paketas. Mes turime taip pat didinti atsparumą ir tą turime daryti ir Europoje, ir kitur. Ir tam tikslui mes turime pasitelkti tą darbą, kuris buvo atliktas pagal ES prisitaikymo strategiją, taip pat tarptautinio bendradarbiavimo pastangas turime pasi pasitelkti. Šiam tikslui ES stiprina bendradarbiavimą finansiniu ir techniniu lygmeniu ir nacionaliniai įsipareigojimai bus patys čia svarbiausia, ypatingai kritiniuose sektoriuose, atsinaujantis energijos šaltiniai, efektyvus energijos vartojimas, žemės ūkis, miškininkystė. Europos, ne tik ES, bet ir vystoma, ES yra vystoma bendradavimo didžiausia donorė. 74,4 milijardo eurų 18 metais tam tikslui buvo skirta ir taip pat esame didžiausias klimato kaitos veiksmus finansuojantis donorius, don, donoras ir ES bei valstybės, narė, valstybės narės daugiau nei dvigubai didino investicijas lyginant su 13 metais. ES yra pasiryžusi ir toliau mobilizuoti finansavimą klimato kitos rytyje ir numatyti tam tikras paskolas ir investicijų bankę. Taip pat ir priekybos ir bendradarbiavimo susitarimai čia yra labai svarbus, nes ten bus numatytos, numatyti aiškus skyriai dėl Paryžiaus, Paryžiaus tikslų įgyvendinimo. Nes mes siekime viso pasaulio atsakomybės, mes ES e, atliekame savo vaidmenį, esame aktyvūs ir tokie išliksime, tačiau jeigu norime pasiekti tikslų, suprantame, jog turime nuveikti daugiau ir veikti greičiau. Dėl to siunčiame labai aišku signalą, e, artėjant viršūnių susitikimui mes puikiai žinome, kad uždavinys tuo nesibaigia, ne, nepaisant to, kiek jau yra padaryta ir kiek sustiprinti mūsų lūkesčiai ir siekiai pastaraisiais metais, vis tiek e, per tuos metus, e, kiek aš buvau atsakingas už klimato kaitos politiką, aplinkosaugos politiką, suprantu, kad viršūnių sutikimas Niujorke gali tik padaryti išvadą, kad reikia dar nuveikti daugiau ir Europa sureaguos į kreipimąsi imtis veiksmų. Įvykus Europos parlamento rinkimams ir taip pat tai, ką pasakė šimtoji komisijos pirmininkė, akivaizdu, kad ES pasiryžusi siekti dar daugiau, ketiname tą daryti atsakingai ir nemažindami ryšto. Mūsų lūkesčiai yra tokie, kad galime tikėtis kur kas daugiau veiksmų, pasitelkti jau tai, tuos rezultatus, kurių pasiekėme ir siekti geresnės ateities, sukurti klimato prasme neutralią sistemą, kuri būtų leistų klėstėti mūsų ekonomikai ir visuomeniai. Tai turi būti modelis, kuriuo norėtų sekti mūsų partneriai visame pasaulyje. Tokiu būdu mes visi kartu galėtumėme įveikti gaivalinės nelaimės, kurios mus nuolatos ištinka. Gerbiami parlamentarai, dabar tvaraus vystimosi tikslai ir tam tikslai skirtas viršūnių sutikimas. Tai yra labai svarbu, kadangi e, baigiamas pirmas aukšto lygio forumo ciklas ir valstybių vyriausybių vadovai ir suinteresuo, visos suinteresuotos šalys pirmąjį kartą turės galimybę apžvelgti pažangą, kuri buvo pasiekta gyvendinant 30 metų darbo atvarkę ir 17 tvaraus vystimosi tikslų. Aukščiausio lygio susitikimas suteiks politinės gairias ir rekomendacijas siekiant dar daugiau pažangos šioje darbo atvarkėje. Per šį susitikimą bus patvirtinta politinė deklaracija, kurioje kalbama apie tai, kad reikia imtis skubesnių veiksmų. Politinėje deklaracijoje taip pat kalba ir, kalbama ir apie įsipareigojimus 30 metų darbo tvarkę išlaikyti kaip vientisą darbo atvarkę siekiant tikslų iki 30 metų. Taip pat veiksmai dėl klimato kaitos, sinergijos tarp 30 metų darbo atvarkės įgyvendinimo ir Paryžiaus susidarimo tikslų. Konkretesnė kalba, kalbant apie aplinkosaugą, ir taip pat nauja nuoroda į jūrų ekosistemas ir tvarų vartojimą. Europos komisija pritarė esminėms elementams tvaraus vystimosi tikslų ataskaitoje, būtent, kad reikia imti specifinių veiksmų visame pasaulyje, nes pasiekta pažanga nepakankama, kad pasiektumėme TVT. Ir kartais matome neigiamas netgi tendencijas, nes matome vis daugiau neligybės klimato atšilimo apraiškas ir kad didesnį poveikį aplinkai daro žmogaus veikla. Taigi dinamika rodo, kad kai kurios valstybės atsiribojo nuo 30 metų darbo atvarkės ir Paryžiaus susitarimo. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pabaigai norėčiau padėkoti Jums už Jūsų nuolatinę paramą ES klimato kaitos veiksmams, kurių pagalba mes galėjome papasakoti tą pozityvę istoriją visam pasauliui ir paraginti tarptautinius partnerius ir toliau siekti veiksmų klimato kaitos rytyje, imtis realių veiksmų. Būtent to tikisi iš mūsų mūsų piliečiai, įskaitant ir visus, visą tą piliečių susitelkimą visame pasaulyje, siekiant geresnės ateities mūsų Europoje ir visam pasauliu. Ačiū pirmininkė. Eh, <clears throat> Dėkoju, ponė komisijos nary, už pasisakymą ir už pateiktą informaciją. ir būtent e, ką konkrečiai Europos komisija ketina pasakyti aukščiausio lygio sustikime New York'e. Būtent apie tai dabar ir vyks mūsų diskusijos, pasisakys kolegos iš visų politinių frakcijų ir pirmiausia, ponia Maginis, mūsų parlamento vicepirmininkė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū komisijos nariui. Aš Labai gerai suprantu tai, ką sakė jungtinių tautų generalinis sekretorius, kad ne žodžiais, o darbais turime įrodyti, ką galime. Ir Europa tikrai prieėmė sprendimus. Ir kai mes kalbame, taip mes kalbame gražiai, bet po tų žodžių turi sekti darbai. Ir yra keturios rytis, kuriuose mes nepasiekėme pažangos. Antrasis darnios plėtros tikslas, tai yra kova su badu. Mes čia nepasiekėme nieko. 20 milijonų žmonių neturi ką valgyti kasdieną. Kaip jūs komisijos nariai ką tik sakėte, paminėjote tuos 17 tikslų, bet dešimtasis tikslas, mes nieko nedarome. Mes ne, neseimame veiksmų, kad užtikrintume biologinės įvairovės išsaugojimą, nepaisant uh, to, kad yra tikslai. Grįšiu prie uh, maisto stokos, prie bado. Tai labai rimta problema. Ir jeigu norime ją spręsti, turi būti labai gerai suderinti visi veiksmai, kurių imasi Europą, bet taip pat ir visas pasaulis. Dar vienas dalykas. Mes ne čia parlamente negalime susitarti dėl daugelio dalykų, neįsivaizduojama, kokios formos kas turėtų būti. Todėl, manau, diskusiją būtina dar pratesti ir naujosios kadencijos parlamentas, tikiuosi, užtikrins geresnį veiksmų koordinavimą. Dėl klimato kaitos, taip visi žinome, problemų yra labai daug ir jaunoji karta mums tiesiog varo pirmin kad imtumėmės žingsnių. Jaunoji karta rodo, kad ji yra pasirengusi spręsti gamybos sektoriuje ir vartojimo įpročių problemas. Jau visą tai sutampa su um, mūsų tikslais. Ir norėčiau dar kartą paminėti suvokimą ir žemę. Mes Europoje esame sukūrę labai uh, tvirtą tas politikas ir daugia šališkumas, kurį matysime kitą savaitę jungtinėje tautoje parodys, ar mes esame silpni, ar esame tvirti. Ir aišku, vienas iš delegacijos vadovų, kuris vadovaus mūsų delegacijai, jisai e, pažymės visus tos tikslus, kurie yra aktualūs Niujorke. Ačiū. Toliau, ponia Daly. Laikas yra labai svarbus aspektas ir uh, darnios plėtros tikslams aptarti skirtas aukščiausio lygio susitikimas leis aptarti ir problemas, su kuriomis susidurėme. Taip yra uh, klimato kaitos veiksmų planas. Jisai ambicingas, numatomos aiškios priemonės, bet būtina tom finansiniam priemonėm įgyvendinti, užtikrinti deramą finansavimą. Nepakanka vien tik tai suformuoti poliką. Ir netgi jeigu viską, ką mes pažadėjome įgyvendinti iki 30 metų, bus įgyvendinta, mes vis tiek nesugebėsime pasiekti tų tikslų, kurios, kuriuos nusistatėme pasirašydami Paryžiaus susitarimą. Mums reikia labai aiškios ateities vizijos, kuri numatytų žiedinę ekonomiką, neutralią taršos požiūrių ekonomiką. Reikia tokių veiksmų planų, kad būtų pasiemusios aišku, kaip bus įgyvendintos patvirtinamos strategijos. O pokėčių turi būti visose sektoriuose - miškininkystėje, transporte ir kitur. Pasa e, klimatas keičiasi visame pasaulyje, todėl visas pasaulis turi imtis veiksmų, kaip sakė komisijos narys. Tačiau ES ir toliau turi užimti lyderės šiame darbo bare E, poziciją, nes klimato kaita veikia mūsų visų gyvenimą ir mums reikia imtis kolektyvinių veiksmų. Ir be to, kas e, bus kalbama jungtinėse tautose, aš norėčiau, kad Europa kalbėtų garsiai ir e, ryštingai, nes mes esame pakankamai pajėgus ekonominių požiūrių užtikrinti mūsų vaikų ateitį. Nebejotinai mums reikia imtis e, bendrų veiksmų gyven, siekiant darnios plėtros tikslų ir kovojant su klimato kaitos padariniais. Ačiū. Ačiū, Miriam. Toliau. Marija Rodrygės Ramos. Gerbiamas komisarė, klimato kaita nėra ideologinis klausimas. Tai jau yra išgyvenimo klausimas ir reikia veikti kuo greičiau. Reikia kuo greičiau priimti sprendimus, reikia imtis veiksmų, kurių dar niekada nesame ėmėsi istorijoje. Jeigu to nepadarysime, pasaulis žlugs dėl to, kad pakils temperatūra trim laipsniais iki amžiaus pabaigos ir tiesiog bus sunku išgyventi. Bet dabar mes dar galime kažką padaryti. Todėl noriu kreiptis į Jūs, noriu kreiptis į tuos, kurie važiuos kitą savaitę į New Yorką. Tai yra svarbi savaitė jungtinėse tautose, nes vyks klimato kaitos viršūnių susitikimas, kalbėsime apie tvarę plėtrą, o tvari plėtra yra vienas iš esminių aspektų šioje srityje. Jau po už metų Paryžiuje reikės pasakyti, ką mes esame nuveikę, kokiu konkrečių veiksmų imsimės tam, kad sumažėtų, temper, tiksliau, kad taip smarkiai neauktų temperatūra, kad nebūtų taip, kad jau 30 metais jos, ji bus padidėjusi pusantro laipsnio. Tada jau dabar mes matome, kokius, kokios siaubingos yra klimato kaitos pasiekmės. Tai ir potviniai, ir sausros, viskas vyksta jau dabar. Mes vykstame į tą susitikimą ne tam, kad kalbėtume gražiais žodžiais, tam, kad pristatytume savo veiksmų planą. Europa turi veiksmų planą, mes iki 2050 metų esame įsipareigoję pasiekti neutralumo emisijų atžvilgių. Ir Europos komisija yra jau paskelbusi klimato uh, kovos su klimato kaita teisės aktų paketą. Tai yra didelė ambicija tiek teisinė, tiek finansinė prasme. Turi tas investicijų ir klimato paktas turi būti, turi būti priimtas ir turi tapti mūsų kertiniu akmeniu šioje politikoje. Tačiau mes gyvename dabar daugia šalėje visuomenėje ir toje, tame daugia, toje daugiašalėje terpėje ES turi tekti ypatingas vaidmuo. Mes ne tik tai galime, bet mes privalome tą padaryti. Dėkoju. Dabar kolega Bas Eikaut. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Komisijos nariai. Penktadienį prasidės veiksmų savaitė, globalių veiksmų savaitė. Uh, piliečiai išeis į gatves, tas, tą mes jau žinome, ir piliečiai sako, mums reikia daug daugiau, mes darome nepakankamai ir Europa taip pat daro nepakankamai. Noriu pasakyti sąžiningai, tikriausiai tai yra vienas iš paskutinių jūsų plenarinių posėdžių komisijos nariai. Jūs turite pasak... pripažinti, kad jūsų pasisakymai apie klimato kaitą yra labai vienodi. Jie nepasikeitė per pastarosius du metus. Jūs nuolat sakot, kad mes sieksime, uh, E, neutralumo anglės dvideginio atžvilgių, bet mes to dar nepasiekėme, sieksime to, šio, ano, ko dar nesame pasiekę, bet žmonės nori ne to, žmonės nori daugiau veiksmų, žmonės nori, kad politikai išgirstų mokslininkų žodį, mes to negirdime. O mokslininkai sako labai aiškiai, mes turim dar dešimt metų pasiruošti naujai ekonomikai. Ir tam jau dabar reikia kažkokių konkrečių veiksmų, reikia rezultatų. ES turi sukurti priemonės, turi būti ambicingesnė. Dabar keisis, nauja, bus nauja komisija ir mes turime tam tikrą potencialą, bet jau dabar reikia aiškiai pasakyti, reikia žinoti, ką mes darysime, koks, ko, kokie bus tie naujieji klimato teisės aktai. Aš, kaip suprantu, jūs nejaučiate jokios skubos tą padaryti. Tai bus teisės aktai klimat, dėl klimato kaitos, bet nėra tos skubos, kurios reikia. Uh, Mes manome, kad jau dabar reikia sumažinti mūsų išmetalus 55 procentais, kad kitais metais Paryžyje jau turėtume ką pasakyti, to nori piliečiai. Jeigu to nepadarysime, tai ir toliau liksime tokie silpni, kurie nesima jokių veiksmų ir taip į mus žiūrės ir Europa, ir pasaulis. Dėkojom, ponai Aikau, dabar ponas Bardėla. Ačiū, ponė pirmininkė. Antonijo Guterres, Junktinių tautų generalinis sekretorius, praeitais, praeitą mėnesį paskelbė, kad e, kalbėti vien tik tai apie klimato kaitą nepakanka, reikia imtis veiksmų. Ir šiandieną mes matome, kad tarptautinės organizacijos, Pasaulio bankas ir Tarptautinis valytos fondas turi prisimti atsakomybę dėl susiklošiusios aplinkosauginės situacijos. Tai yra tos institucijos, kurios paleido į darbą tą e, žiaurų e, globalizmą ir, ir globalizaciją. Dėl to mes matome, kad e, tokia ir susiklostė situacija. Europos Sąjunga pasirašydama tarptautinį susitarimą su Merkosur šalimis kalba ir apie žemės ūkio e, produktus. Tačiau tai iš tiesų yra tik tai veidmainystė. Mes, e, kalbame, mes apsimetame, kad e, kovojame su klimato kaita, bet pasirašome atitinkamus susitarimus ir tai kenkia mūsų žemės ūkio sektoriui. Dėkoju. Obrigado. Tem agora a palavra a nossa colega. Coio. Ana Zalewska. Vieną minutę. Panie komisarzu, szanowne koleżanki i koledzy. Pirmininkė, kolegės, kolegos. Komisaras kalbėjo apie ambicijas, apie ryštą ir apie realias priemonės. Aš norėčiau užduoti klausimą, ar mes tikrai esame pasirengę tam, kad vyks tokia diskusija, kuri remsis realybė, ir kuri atsižvelgs į atskirų valstybių galimybės. Ar yra kažkokių realių suplanuotų investicijų artimiausiais metais? Tam, kad mūsų priemonės būtų realios, mes turime numatyti realias lėšas jų įgyvendinimui. Komisaras kalbėjo apie 320 milijonų aplinkosaugai skirtų lėšų, bet jis nieko nepasakė apie tai, kad komisija neparengė biudžeto perėjimui prie ekologiškų technologijų. Parlamentas į tai nekartą atkreipė dėmesį, tačiau tam yra skirta vos keli milijonai eurų. Taigi aš noriu pasakyti, kad žodžiai apie ambicingus planus nieko nereiškia, nes jie nieko net neš greičiau, tik turės priešing, priešingą poveikį, nes tiesiog ekonomikos įmonė, pramonės įmonės išsikels į tas šalis ten, kur nereikia tokių, laikytis tokių griežtų reikalavimų ir galima leisti daugiau iš metalų. Ačiū. Dėkojame. Dabar kolega Petros Kokalis, prašau. Dėkoju. Mėly kolegos, komisarė. Kitą savaitę Junktinių tautų generalinis sekretorius mūsų laukia New York'e ir mes turėsime papasakoti, kaip ketiname sumažinti emisijas iki 20 metų, 30 metų ir kaip pasiekti neutralumo iki 50 metų. Mokslininkai visi kalba vienu balsu ir įspėja mus dėl siaubingų pasiekmių tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje, kurias turės klimato kaita. Jeigu norime kažką padaryti šioje srityje, turime radikaliai reformuoti mūsų ekonomiką, bet turime tą daryti teisingai, kad nenukentėtų silpnesnėji. Paryžiaus susitarimo politinė programa yra atsakymas į tuos iššūkius. Turime siekti, kad pašalintume, turime siekti pašalinti skurdą ir neligybę pasaulyje. Į tai turime atsižvelgti ir kovodami su klimato kaita. 17 tvaraus vystimosi tikslų neturi būti pamiršti, turime įtraukti juos į būsimą finansinę programą. Ir naujoji programa, kurią rengia vice, komisijos vicepirmininkas Timmermans, tas žalesis susitarimas, į visą tai atsižvelgtų. Mes nepasieksime nieko, jeigu ir toliau elgsimės taip kaip vakar, kai balsavome dėl rezoliucijos dėl Amazonės. Ačiū. Toliau kolegė Leonora Eivė. Pirmininkė, komisarė, kolegės ir kolegos. Diskusijoje neatsižvelgėme į tą faktą, kad mes ir toliau subsidijuojame neatsinaujinantį kūrą. Tai yra tas dramblys indų parduotuvėje, kuris čia stovi ir visiems mums bado akis. Mes turime imtis veiksmų patys, turime būti ambicingesni, Taip, siekiame neutralumo iki 50 metų ir norime investuoti 300 milijardų Europos Sąjungoje ir taip toliau ir taip toliau. Bet žinome, kad subsidijos nemažėja, subsidijos iškastiniam kūrui nemažėja. Taigi reikia konkrečių pasiūlymų, reikia pasakyti ne iškastiniam kūrui, turime atsisakyti jo pilnai. Čia ir mokestinis klausimas. absurdiška būtų finansuoti tokias priemonės, kurios skatina klimato kaitą, arba mokestinė prasme vienodai traktuoti ir tas priemonės, kurios padeda aplinkai, ir tas, kurios jie kenkia. Mums reikia išsikelti aiškius tikslus ir tie tikslai turi dėrėti ir su mūsų atviros rinkos principais ir būti pritaikyti inovatyvioms technologijoms. Ačiū. Dėkoju. Tomas Tobė. Vieną minutę. Pone komisarė, pirmininkė, ES ir valstybės narės pirmauja plėtojant bendradarbiavimą. Ir ši, šis vaidmuo įgyja vis daugiau svarbos. ES turi būti pagrindinė jėga, kuri užtikrins uh, dar 30 metų darbo tvarkės tikslų įgyvenimą. Mes turime ko pasididžiuoti, bet dabar reikia siekti dar didesnis pažangos, ypač darnios plėtros tikslų įgyvendinimo srityje. Man itin malonu, kad išrinktoji komisijos pirmininkė yra pasirengusi imtis praktinių veiksmų, bet visus ryčių komisijos nariai turi prisidėti prie tų tikslų siekimo. Ir nebejotina, reikia prisimti aiškius ir gana plataus masto įsipareigojimus, jeigu norime ko nors pasiekti. Kitą savaitę vyksime su gana skaitlinga delegacija į New Yorką. Ir labai įvairių nuomonių jie bus, bet svarbiausias dalykas, kad mūsų formuojama politika eitų, būtų vykdoma tinkama kryptimi ir kad tokiu būdu tik tai galėsime prisidėti prie darnios plėtros tikslų įgyvendinimo. Ačiū. Toliau o, panas Bulman dvi minutės kalba be mikrofono. Mikro. Uh, Kolegos prezidentė. Kolegos, Kita savaitė vykstame New Yorką, darnios plėtros tikslai, visi apie juos kalba. Tačiau ką tai iš tiesų reiškia? Ką reiškia jie? Ką reiškia kli, kova su klimato kaita? Ar mes einame teisingų kelių? Ne. Todėl, kad trūksta išteklių ir mes labai atsiliekame nuo šiaurės valstybių dėl to, kad nepakanka paprasčiausiai politikams valios priimti reikalingus sprendimus. Ar galima tai iš esmės pakeisti? Galima. Ypač mažas, mažų pajamų valstybėms reikia 30 uh, e, milijardų dolerių per metus, kad jie galėtų uh, pasiekti jiems numatytų darnios plėtros tikslų. Ir nors suma skamba įspūdingai, ji nėra tokia didelė, nes tai sudaro tik tai 0,5 procentus ekono, pasaul, pasaulinio BVP. Tai kodėl mes negalim investuoti visų tų pinigų į tinkamas šildymo vandens tiekimo sistemas, į tinkamą uh, mytybą vaikams pačiose skurdžiausiose pasaulio regionuose. Netgi jeigu pasižiūrėsime į pragmatikų šiauriečius, pamatysime, kad tikrai padarome ne viską, ką turėtume. Yra atogražų miškai naikinami tam, kad kuo daugiau būtų gaminama mėsos. Yra auginamos palmių ištisos plantacijos, nes reikia aliejos. Ir užsisuka problemų variklis. Pagrindinis dalykas, kovojant už pažangą, vykdant tvariaus vystimosi tikslus, kovojant su neligybė, su neteisybė, gali būti pasiektas tik tada, jeigu mes investuosime į savo visuomenę, jeigu žmonės galės imti savo pačių likimą į savo rankas, jeigu mes juos remsime, jeigu vykdysime politiką, kuri užtikrins geresnį švietimą ateities kartoms. Būtent to mes labiausiai tikimės iš būsimo vadovų susitikimo. Dėkojame dabar Katrin Šabu. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kitą savaitę New York'e dalis iš mūsų vyks į jungtinių tautų viršūnių susitikimą, kur bus kalbama apie klimato kaitą ir tvarų vystimasi. Tuo pat metu Monake eksperto klimatai, ekspert, klimato ekspertai e, pateiks naujausius duomenis ir mes kartu su atitinkama klimato kaitos veiksmų platforma suprantame, kad mūsų vandenynus ištiko katastrofa ir mes turime užtikrinti pusiausvyrą klimato kaitos veiksmuose e, dėl fitosintesės. E, tam tikri organizmai esantys vandenynė sugeria CO2 ir mūsų tam tikros ekosistemos gali užtikrinti iš tiesų uh, 3 milijardams maisto atsargas, taigi mes turime daugiau dėmesio skirti savo vandenynams ir kovoti su ekstremaliomis klimato sąlygomis. Taip pat mes matome, kad įvairūs ciklonai yra sąlygojami šiltėjančių vandenynų, šiltėjančios temperatūros vandenynuose. Ir taip pat matome, kad mūsų vandenynuose vyksta rūkštėjimo procesai. 2015 metais mums pavyko COP21 susitikimo metu Paryžėje pasiekti neblogų tikslų, tačiau e, dabar Europos komisija turi e, susitelkti, ypač e, norėčiau paminėti ir komisijos nario Vela pastangą šioje srityje, tačiau mūsų vandenynų gera būklė ir turi būti klimato kaitos veiksmų šerdimi, nes tai yra mūsų sprendimo dalis klimato kaitos politikoje. Mes turime atkurti jūrų ekosistemas, mažinti jūrų transporto sukeliamą taršą ir taip pat atkurti natūralias buveinės mikroorganizmams vandeninuose. Tai mes šioje srityje turime imtis lyderio vaidmens ir būtent to ir tikimės mes iš būsimo vicepirmininko, kuris bus atsakingas už žalėjį ir mėlynąjį sandorį, kad bus daugiau veiksmų imtasi vandeninų politikos srityje. Nes iš, iš, iš tiesų kur kas daugiau dėmesio turime skirti savo vandeninams. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis Elin McLeod pirmininkė, penktadienį tūkstančiai jaunų žmonių žygios Škotijoje, kaip ir milijonai kitų, kurie žygios visame pasaulyje reikalaudami, kad mes išrinkti politikai įgyvendintumėme ambicingus klimato kaitos politikos veiksmus. Jie žvelgia į mus, kad mes įgyvendintumėme politikos tikslus ir patenkintumėme savo planetos poreikius. Junktinių tautų klimato kaitos vadovų susitikime mes turime nusiųsti aišku signalą. Mes ES atremsime tą iššūkį, kuris mūsų laukia, imsimės drąsių veiksmų, kurie leis mums pasiekti Paryžiaus paryžiaus susitarimo tikslų ir, ir suma, pasiekti vieno su pusė laipsnio tiks, mažinimo, temperatūros mažinimo tikslo. Būtent to mes turime pasiekti. Mano šalis, Škotija, jau pareiškė, kad turime skubėjimtis veiksmų klimato kaitos rytyje, turime kovoti su klimato kaita savo įsipareigojimų pagalba ir reikia, kad visos ES šalys ir ne tik ES šalys imtųsi šių veiksmų, nes mes ES turime prisimti moralinę atsakomybę ir imtis lyderio vaidmens ir Škotijos parama yra garantuota šioje srityje. Dėkoju. Silvija Limer. Vieną minutę. Gruodžio mėnesį vyko Čilėje klimato cirkas, dalyvavo 25 tūkstančiai dalyvių. Ir jie laksto po visą pasaulį gelbėdami ap aplinką ir skraido milijonus kilometrų ir išmeta daugybę CO2 naudodami lėktuvų kūrą. Taigi visa ta, visas tos dėjonės, kurios sklinda iš jų pusės, yra iš tikrųjų dviveidiškos. Jie išleidžia milijonus pinigų, kurie jiems tenka iš sunkiai dirbančių mokesčių mokėtojų kišenės. Marakešas, Lima, Peru, Pietų Afrika, Balis. Tai visos tos vietos, kur jie susirenka ir nuolat piešia kažkokius siaubingus scenarius, kas, mums, kas mūsų visų laukia. O tuo tarpu jų namuose vis sunkiau darosi gyventi, apribojamos automobilių vairuotojų teisės, vis mažiau galima skraidyti ir visokie kitokie apribojimai mums yra užkraunami ir tikrai norėčiau padėkoti visai šitai garbiai ES publikai už tai, kad išklausė mano žodžius. Ačiū. Dabar žodis kolegiai ponė Višnevskai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Jau šiandieną ES užsibrėžusi didžiausius tikslus klimato kaitos politikos rytyje. Taigi aš nemanau, kad turime imtis dar naujų, naujų įsipareigojimų New York'e. Įvertinkime tai, kad perdėm ribojanti klimato kaitos politika ES stabdo mūsų konkurencingumą ir Europos pramoniai sunku konkuruoti. Ar juk, juk nematote, kas vyksta su plieno pramonė? Uh, mus užliejo pigus plieno produktai iš Kinijos, bet taip yra būtent dėl ES vykdomos klimato kaitos politikos. Mes importuojame produktus iš kitur ir tokiu būdu pralaimime konkurencinę kovą, prarandame darbo vietas. Energetinis skurdas taipogi turi būti paminėtas. 54 milijonai žmonių Europoje kenčia nuo energetinio skurdo. Tai turime nepamiršti ir šio fakto. Aš aišku pasisakau už tai, kad apsaugotumėme savo aplinką, tačiau tas perėjimas turi būti sąžiningas, reikalinga atsižvelgti į įvairius įvairių šalių energetinius mišinius. Tarkim, Lenkija. Mes labai pasikliaujame anglimi, dėl to mums reikalingas sąžiningas perėjimas prie švaresnės ekonomikos. Dėkoju. Silvija Modik. Vieną minutę. Kiitos, arvoisa puhemies. Ačiū, pane pirmininkė. Vienas konkurencingumo veiksnių gali padėti laimėti, o laimės, laimės tie, kurie savo gamybą pritaikys ateities poreikiams ir klimato kaitos poreikiams. Komisija kalba apie taršaus mažinimą ir tikslus iki 30 e, metų, bet tų 25 e, procentų nepakaks. Ta sako mokslininkai. Žodžiai skamba puikiai, bet pats tikslas nėra labai ambicingas. Galų galia tikslus reikia nustatyti remiantis mokslininkų rekomendacijomis. O darnumas šiuo metu stringa. Uh, nes yra labai daug neligybės, prarandama bio įvairovė, keičiasi klimatas ir bio įvairovės praradimas vis labiau plečiasi, nes ką reiškia e, bioįvairovės bio praradimas? Reiškia, kad mūsų planeta praranda atsparumą visokiausiems veiksnams, kuris jai yra būtinas. Ir uh, Tokiu būdu neabejotinai mes nepasieksime tikslų. Taip jaunimas reikalauja, kad imtumės veiksmų ir užsimtume praktiniu darbu. Ačiū. Toliau. Peter Lyza. Dėkoju pirmininkė. Europos komisijos paskirtoji pirmininkė Ursula von der Leyen pasakė štai ką. Aš jaučiu energiją, jaučiu aistrą, kurie sklinda iš tų jaunų žmonių, išeinusių į gatves pasisakyti. Ir aš tikiu, kad mes juos išgirsime. Norėčiau pritarti Ursulai von der Leyen. Ji nori eiti tuo keliu, ji nori padaryti ES neutralią klimato požiūrių ir nori pasiekti ambicingesnių tikslų iki 30 metų neturime vien tik barti savęs dėl to, kas vyksta. ES lygi šiol už, yra užėmusi pirmaujantį vaidmenį saugant klimatą. Mes esame didžiausia ekonominė bendryje pasaulyje ir esame, žinome, vienas iš didžiausių emitentų, tačiau prie, esame prieėmę taip pat ir teisės aktų, kurie riboja mūsų emisijas ir tų teisės aktų laikomės, todėl reikėtų dėmesį nukreipti į tuos, kurie teršia dar labiau, reikia pažiūrėti, kaip užmėgsti su jais dialogą. Jau dabar mes esame pasiekę savo tikslų, tuos tikslus jau peržengėme ir norime eiti dar toliau, bet nepamirškime, kad yra ir kitų didelių ekonomikų, į kurias reikia nukreipti savo dėmesį. Kaip Ursula von der Leyen ir pasakė, mes turime eiti tuo keliu, kuriuo galėtume pasikviesti eiti ir kitus kuriuo galėtume padėti pramoniai persiorientuoti, bet neišvytume jos, neišstumtume jos iš savo ekonomikų. Tik tai taip mes galėsime sukurti ateičiai pasirengusią tvarę ekonomiką. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Mastarabela. Ačiū, ponė pirmininkė. E, panašu, kad vis daugiau žmonių kenčia nuo skurdo ir bado ir matome, kad klimato kaita yra įsisiautėjusi. Tas viršūnių stikimas, kuris vyks kitą savaitę, reiškia, kad valstybės narės turi prisimti daugiau įsipareigojimų, nacionalinių įsipareigojimų ir tarptautinių įsipareigojimų. Tos valstybės turi parengti savo kovos su klimato kaita veiksmų planus, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą, tačiau to nepakaks tam, kad mes užkirstumėme kelią klimato atšilimui. Mes privalome stiprinti savo strategiją, kad pasiektumėme tikslų užsibrieštų Paryžiaus susitikime ir taip pat kovoti kur kas plačiau su klimato kaita. Klimato kaitos veiksmai, aplinkosaugos veiksmai taip pat turi būti siejami ir su e, kova su skurdu ir badu. Labai svarbu, kad tos priemonės, kurių imsimės, kad jom, joms pritartų visi ir kad padėtumėme tiems, to, tiems visuomenės sluoksniams, tiems gyventojams, kurie susiduria su didžiausiamis skurdo ir bado problemomis. Taigi mes turime imtis griežtų, adekvačių priemonių, kurios leistų sumažinti neligybę. Ir mes turime siekti kuo galima didesnių užmojų, imtis drąsių veiksmų, tik tokiu būdu galėsime sukurti pozityvę ateitį. Tai turi būti konkretūs veiksmai, veiksmai kurių mes turime pasiekti. Dėkoju. Markai, dabar žodis e, kitai kolegijai Frederikai Rys. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti buvusį prancūzijos prezidentą Žaką Širaką, kuris yra pasakęs, mūsų namai dega. Ir praėjus 17 metų po Johannesburgo viršūnių susitikimo matome, kad Dabar visas pasaulis žvelgia į tai, kas vyks kitą savaitę Niujorke ir Junktinių tautų generalinio sekretorio Gutierėš iniciatyva surengiamas šis susitikimas. Aišku, mes ES esame pasiekę pačių geriausių rezultatų, net 23 procentais esame sumažę, sumažinę CO2 emisijas. Tačiau 2019 metais nuolatos matėme įvairių gaivalinių nelaimių ir potvinių, ir gaisrų. Ir aišku, visi suprantame, kad nepakanka vien tik Paryžiaus susitarimo tikslų. Jungtinių tautų aplinkosaugos programoje minima, kad reikia trigubai daugiau imtis veiksmų, kad sumažintumėme klimato atšilimą. Taigi, New York'e labai svarbu bus kartu užsibriežti labai aiškius tikslus ir elgtis ir imtis veiksmų, kur, kuo galima greičiau. Uh, jeigu norime sumažinti CO2 emisijas. Ir mes taip pat turime parodyti labiausiai taršioms valstybėms savo pavyzdžių, kad klimato kaitos srityje, siekdami e, ambicingų tikslų, mes prisidedame prie ekonominės plėtros. Ir e, komisijos išrinktoja pirmininkė ponia van der Leyen pasakė, kad mes privalome rodyti pavyzdį kitoms šalims ir dabar laukiame kuomet galiausiai pasirodys tas žalesis sandoris, apie kurį kalbėjo mūsų šimtoji komisijos pirmininkė. Ačiū dabar Karima Dėly. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Mūsų planeta siunčia, skamina pavojaus varpais ir visa planeta jau dūsta. Mes e, turime imtis kur kas griežtesnių veiksmų klimato kaitos rytyje ir mokslininkai dažnai mus įspėja dėl galimų padarinių Taigi mes jau negalime vien tik tai kalbėti, užtenka tų tuščių žodžių ir dabar privalome imtis labai konkrečių priemonių ir veiksmų. Atėjo laikas Europai parodyti pavyzdį ir aš norėčiau pasakyti, kad jokia ES valstybė narė, nei viena iš jų nesilaiko Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų. Taigi atsibuskime, visi sektoriai turi prisidėti prie tų veiksmų ir mes kitą savaitę, kuomet vyks Generalinė asamblėja, mes turime apginti tuos ambicingus tikslus būtent aviacijos srityje ir ES turi unikalią galimybę dabar tą padaryti ir aš tikiuosi, kad galiausiai mes pasinaudosime tą progą ir tą galimybę ir aš norėčiau pasakyti, jeigu nieks nebus daroma, rytoj būsime atskaitingi ir kalti dėl neveiksnumo, kuris yra nusikalstamas. Obrigado. Ačiū, ponė pirmininkė. Toliau. Vieną minutę bukserė Vilaba ECR. Ponė pirmininkė, komisarė. Klimato kaitos poveikis didžiulis. Bet, pavyzdžiui, pasižiūrėkite tą studiją, kurią paskelbė Mičigano universitetas Ir daugelis žmonių čia ir šiandien ir kitur kalba apie įvairią pusišką klimato kaitos išraišką. Todėl turime saugoti aplinką ir visi norime apsaugoti savo šalis. Bet nepamirškime, apie ką turime kalbėti. Taip, jungtinėse tautose posėdžio metu bus svarstomi politiniai klausimai bet politinius sprendimus reikia paversti realiais darbais ir uh, veiksmų planas klimato kaitos srityje. <clears throat> Jo įgyvendinimas dėja dar turi ir neigiamą poveikį. Pramonė praranda milijonus. Mes parlamente kalbame apie tuos milijonus, bet jų nepakaks išgelbėti Europai, nors iš Europos kišenės jie ir iškeliauja daug e, didelę dalimi. Ačiū. Toliau Markas Butenga. Dėkoju. Nekalbėkime aptakiai. Šimtas tūkstančių jaunuolių visoje Europoje reikalauja ambicingesnio ir socialiai labiau priderinto požiūrio į klimato kaitą. Bet mes iš tikrųjų nedarome jokios pažangos. Mes dar nepasiekėme to, ko esame įsipareigoję pasiekti ir paliekame jaunus žmonės tiesiog likimo valiai. Jeigu norime kažkaip reaguoti į neligybę, kurios pilna Europoje ir visame pasaulyje, turime baigti taupyti, turime investuoti į viešąjį sektorių, į infrastruktūrą. Antras dalykas turime pasirūpinti tuo, kad milijonieriai visame kontinente sumokėtų teisingus mokesčius. Ir tuos pinigus, kuriuos iš jų gausime per mokesčius, turėtume panaudoti sunkiau gyvenančių žmonių paramai. Taip pat turėtume baigti priekybą emisijų ir taršos leidimais, nes iš jų turtėja tik tai didelės įmonės. Galbūt tada mes išgelbėsime savo planetą. Ačiū. Toliau kalbės ponas Šilvo Bušojai. Ačiū labai, kolegos. Darnios plėtros tikslai labai svarbus, nes jie užtikrins tvaresnę ateitį mūsų, mums ir mūsų vaikams. SDG e, turi padėti sumažinti kūdikių mirtingumą, motinų mirtingumą, bet ne visose sritise mes vienodai pažengėme į priekį, turime dar kovoti, kad nebadautų žmonas, turime daugiau dirbti, kad būtų išsaugota bio įvairovę. Bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į darnios plėtros dešimtai tikslą ir tai yra neligybė. Apie ką mes bekalbėtume? sveikatos apsaugą, ekonominę politiką ar tvarę, tvarų vystimasi, mes e, kalbame apie neligybę tik tai tada, kai kai svarstome mažų pajamų šalių problemas, bet neligybė yra daugelie vietų ir bandydami užtikrinti vien tik tai a, ekonomikos augimą, mes jokių būdų neįspręsime neligybės klausimų. Neligybė reiškia ir problemas, aštrėjimą problemų klimato kaitos rytėje. Ačiū. Toliau Hamilopas. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė tarptautinė bendruomenė susitiks aptarti to, kaip galima kovoti su klimato kaita ir pasiekti tvarios plėtros tikslų. Būsimuose susitikimuose turėtume apsitarti, kaip išvengti klimato katastrofos. Bet tam mes turime pereiti nuo retorikos prie konkrečių veiksmų. Paryžiaus susitarime jau esame išsikėlę tikslus sumažinti temperatūros kilimą. Visi puikiai atsimenam, kad pastarosios vasaros buvo karščiausios per istoriškai matuojamą laikotarpį. Ispanijoje buvo daugybė potvinių ir sausrų. Taigi viskas akivaizdžiai rodo, kad metas pereiti nuo retorikos prie veiksmų. Ir čia ES turi ir gali kažką padaryti, mes turime imtis vadovaujančio vaidmens, mes turime apmokestinti CO2 ir tokiu būdu mes sumažinsime jo išmetalus jau iki 30 metų. Tai tikslai, kuriuos esame išsikėlę, turi būti dar ambicingesni. Pereimas prie ekologinės ekonomikos visgi turi išlikti teisingas silpnesniųjų atžvilgių persiorientuoti reikės visiems, bet reikia perorientuoti ir infrastruktūrą, ir ekonomiką. Ir reikia numatyti lėšų, kurios leistų tą perėjimą padaryti netokį skausmingą socialiai jautresniems sritims. Socialinis jautrumas ir ekologinis persiorientavimas turi eiti drauge. Vis dar turime laiko kažką padaryti. Ačiū. Dėkojam. Toliau ponas Petersen. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui už tai, kad jis visomis išgalėmis stengiasi dirbti tam, kad jo kadencijos laikotarpiu įvyktų žalesis lūžis. Europos parlamento rinkimai buvo paženklinti klimato ženklų piliečiai, jauni piliečiai ES išreiškė savo nuomonę ir pasakė, kad reikia veikti jau dabar ir jiems tai yra svarbu. Todėl mes dabar turime prisimti įsipareigojimus ir juos įgyvendinti. Kita savaitė prasideda klimato kaitos viršūnių susitikimas. Matysime, kaip ten viskas klostysi, klostysis, tačiau mūsų tikslai yra aiškus. Iki 50 metų mes norime pasiekti klimato neutralumo. Manau, kad tai dar nėra labai ambicingi tikslai, mes galime juos suformuoluoti dar ambicingiau, Europa tai gali padaryti ir aš labai tikiuosi, kad komisija, naujoji komisija vadovaujant Ursula von der Leyen išsikels dar didesnius, labiau įpareigojančius tikslus ir dar labiau paspartins tuos darbus, kuriuos pradėjo komisaras Kanietė, kuriam norėčiau tą progą nuoširdžiai padėkoti, nes greičiausiai tai yra paskutinė proga, kai mes susitinkame plenarinėme posėdėje. Ir dar kartą noriu paraginti imtis veiksmų jau dabar. Ačiū. Dėkojame. Toliau Michael Blaus. Commissioner, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisarė. Gegužės 24 dieną prieš išrenkant mūsų parlamentą milijonai jaunų žmonių išėjo į gatves. Jie kovoja už klimato kaitą. Kodėl jie atsidūrė gatvėse? Todėl, kad mes nedirbame ir kad mes nepasieksime to pusantro Celsijos laipsnio e, tikslo. Mes daug kalbame, bet nieko nepadarėme. Ir faktiškai jungtinės tautas kitą savaitę mes vykstame tuščiomis rankomis. Aš labai atsiprašau, mūsų politika žlunga. Ir milijonai vaikų vėl išeis į gatves. Jie išeis streikuoti dėl to, kad mes nesugebama pasiekti rezultatų. Ir jie nori pasakyti, veikite dabar. Ačiū. Toliau Izabela Helena Klok. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Šią, kitą savaitę viso pasaulio žiniasklaida sulaikius kvapą seks, kas vyks New York'e. Nebejotina, politika klimato kaitos srityje užima dabar prioritetinę vietą gauna didžiausią dėmesį ir nuo mūsų priklausys. Ar mes sugebėsime pasiūsti tokią rimtą žinę visiems, kad e, kartu su mumis darbo imsis kitos šalis. Aš e, esu iš Silezijos, Lenkijoje ir noriu priminti, kad nereikia pamiršti, kiek reikia laiko įvairioms transformacijoms. Reikia solidarizuota su tais regionais ir tomis bendruomenėmis bei žmonėmis, kurie savo kailių daugiausiai pajus, ką reiškia persiorientavimas ir pertvarka. Bus tokių visuomenės narių, kurie atsidurs labai sunkioje padėtyje ir jiems prireiks laiko prisitaikyti prie naujos realybės. Nepamirškite jų. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį kolegiai Monserrat. Ačiū, ponia pirmininkė, komisijos nariai. Darbas, kurį jūs atliekate, spręsdami tokias sudėtingas problemas energetikos, klimato kaitos srityje, reiškia, kad visų europiečių gyvenimui bus daromas poveikis. Ir neabejotinai mes turime kovoti su klimato kaita, jeigu norime, kad ateities kartos gyventų geroje aplinkoje. Tai yra pamatinis dalykas. Kita vertus, mes po truputį įgyvendiname savo tikslus ir mažai žingsneliai žengiame link energetikos sąjungos. Ir uh, Per penkis metus komisija dirbo taip, kad galima šiandieną pasidžiaugti rezultatu, kurio pasiekėme be kita ko kuponė komisijos nariai ir dėrybose jūs asmeniškai. Ir dabar reikalinga dirbti toliau. O aš iš savo pusės noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už atliktą darbą ir pasimatysime New York'e kitą savaitę. Ačiū. Toliau Sabdans. Ačiū. Komisarė, praėjo dviejai metai po to, kai E, buvo patvirtintas mano pranešimas dėl darnios plėtros tikslų ir jų įgyvendinimo. Pats svarbiausias dalykas, kad dabar reikia aiškiai įsivaizduoti, ką padarėme ir ką, kas liko padaryti iki 30 metų. Ir aš manau, kad mes tikrai visko nepadarėme, bet Ne, noriu pasakyti, kad jūs asmeniškai esate atsakingas, tai yra sistemos klaidos ir strigimas. Ir a, prisiminkime paskirtosios komisijos narės komentarą, o jis sakė, kad darnios plėtros tikslų būtina, bet ne komisija savo pastangomis galės uh, pas, tų tikslų pasiekti. Bet nepamirškime, ką mes galime padaryti. Yra realiai tik tai vienas variantas jeigu norime pakeisti aplinką ir užtikrinti tvarų gyvenimą ateityje. Ir tai yra kova su klimato kaita. Europa turi tvirtas pozicijas užimti. Nėra tokių, kurie šiuo metu galėtų vadovauti pasaulyje būtent e, šio baro darbams. Todėl jums, komisarė, noriu padėkoti už asmenišką pasišventimą per tuos penkerius metus. Tačiau būtinas ne tik asmeninis indėlis, reikia ištaisyti ir pačios sistemos klaidas, dėl kurių nepadaroma daugiau. Ačiū. Toliau ponas Flego. Ačiū, pone pirmininkė, komisarė. Man labai malonu šiandieną pasisakyti tokią svarbę temą. Kai kalbame apie numatytus tikslus, tai mūsų tikslai turi būti absoliučiai aiškus. Ir pagrindinis dalykas - mes turime pirmauti kovoje su klimato kaita pasaulyje. Ir vienintelė